Dabar dėl Europos parlamento vicepirmininkų siūlų, siūlau nustatyti e, terminą pateikti kandidatūras iki pusės vienuolikos. Ir reikia pateikti tas kandidatūras 00101 salėje.